tarti, tiesiog turėti skirtingas pozicijas ir jūsų pasiūlymus taip pat turėsime iš naujo aptarti parlamente. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Dorfman. E, diskusiją baigiame, o balsuosime ketvirtadienį. Balsuosime trečiadienį.